Dear colleagues, I think that. Uh... Gerbiami kolegos, manau, kad galime pradėti. Pirmasis punktas - darbos varkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tvirtiname darbos varkę be pakeitimų. Pranešimas. Nu, norėjau pasakyti, kad verčiama į 19 kalbų. Posėdis yra vis tik tai nėra transliuojamas internetu. O dabar apie tikrąją mūsų susitikimo priežastį struktūrinis dialogas su komisija vyksta, kaip žinia, ir šiandieną esame pakvietę komisijos narį Arijas Kanietę, kad jis padiskutuotų su mumis, kaip įprastai, E, komisija galės padaryti e, pareiškimą pradžioje, o paskui mes padiskutuosime. Prašom komisijos narių žodis. Pirmininkė Lavija, gerbami nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už paramą energijos sąjungai, kuri nu, sukuria sistemą klimato energetikos politikai ateinantiems penkeriems metams. Šiandien aš kalbėsiu apie klausimus, kurie svarbu šiam komitetui, tai yra emisijų prekybos sistema ir NTS sektorius, energijos veiksmingumą, atsinaujančius energijos šaltinius, energijos sąjungos valdysena ir klimato darybas, kurios vyks Paryžioje šiemet. Gerbimi parlamento nariai, pirmiausia, pradėsime NTS, tai yra vienas mūsų dekolonizacijos politikos ramščių ES APS e reforma ir peržiūra yra labai svarbi e, to darbo dalis, kuris skirtas pasiekti atsparę energijos sąjungą. Tikriausiai pameta, kad e, lakryčio mėnesį aš pasižadėjau ETS elementus pagal 300 metų klimato energijos sistemą paversti teisės aktais. Tai atsispindi ir komisijos darbo programoje šių metų. Komisijos ateities pasiūlymai daugiausia dėmesio skirs tiems aspektams, kuriems e, gairias patikė Europos lyderiai. Būtent e, laisvas paskirtimas pramoniai, nes mažinant e, ausenuose parduodamų kiekių, sukurti modernizacijos ir naujojų fondą ir laisvai paskirstyti tas leidžiamas pirkti leidimus Kaip žinote, CO2 nutekėjimo nuostatos e, tęsiasi po 20 metų ir mes turime panaudoti tos leidimus taip, kad e, tai užtikrintų sveiką naujovišką pramonę Europos Sąjungoje. Ir ateityje komisija dabar dėl ateities ETS e veiklos. Mes dabar analizuojame tūkstančius atsakymų iš pramonės piliečių ir asociacijų, kurie gauti per viešas konsultacijas. Šiandien galiu pakartoti savo įsipareigojimą dėl ES ETS peržiūros, kuris bus pateikta tojo pat, kai bus rinkos stabilumo rezervų teisės aktai bus patvirtinti. Ir šią prasme aš džiaugiuosi konstruktyviamis diskusijomis dėl tų, tų rinkos stabilumo rezervų dokumento Ir dabartinės darybos rodo, kad yra daug e, bendrų nuostatų, kurius, e, kurias, kuriams įtarėme ir galime pasiekti kompromisą, kad dėl netes sektoriaus turiu informuoti jūs, kad pradėjome viešas konsultacijas e, dėl pastangų pasidalėjimo sprendimų LULUCF. Daug darbo vyksta įvairiose sektoriuose - transportas, statybos ir svarbiausia žemės ūkio. Na ir kalbant apie kelių transporto dekarbonizavimą, esu paskelbęs jums, kad prieš imantis teisėkuros veiksmų aš ketinu išklausyti visų suinteresuotų pusių, nes kelių transporto dekarbonizavimo klausimas yra sudėtingesnis negu atskiri reglamentai. Todėl šią progą aš norėčiau oficialiai pakviesti pirmininką Laviją, pasisakyti komiteto vardu suinteresuotų šalių konferencijoje, kur kartu su komisarais Bienkovska ir Buk, mes, kurią organizuojame birželio 18 dieną. Norėčiau pakalbėti apie vienus svarbiausių energijos sąjungos aspektų, kuris labai rūpi Europos parlamentui. Tai yra energijos veiksmingumas. Tai turi būti mūsų vienas svarbiausių prioritetų, kad Europos energijos sistema būtų veiksmingesnė, patikimesnė ir tvari. Tai turi didelį įtaką taupant energiją ir taip pat e, CO2 emisijoms. Vėliau šiemet mes pateiksime šildymo ir šaldymo strategiją. E, Dauguma dujų importo ES naudojama būtent šiems tikslams ir mes galime sutaupyti ne tik pinigų, bet ir sumažinti išmetalus. 16 metais pateiksime energijos veiksmumo direktyvos peržiūrą. Čia bus pateiktas pasiūlymas ir dėl tolesnių veiksmų po Europos kad Europos taryba peržiūrėtų 20 metų tikslą. E, energijos veiksmingumo direktyvos peržiūra lydės e, pastatų direktyvos, e, energijos veiksmingumo direktyvos peržiūra, siekiant imtis konkrečių priemonių. Ir pagaliau energijos taupimo politika, šią politiką reikia ekodizaino, energijos ženklinimo priemonių. Kaip žinote, mes <laughs> jau peržiūrėjome ekodizaino ir energijos ženklinimo direktyvą. Čia e, rezultatai rodo, kad ši politika susilaukia didelės paramos, skaitant e, valstybės narės, pramonę, vartotojus. E, ji leidžia daug stapyti energijos, E, tai yra 465 eurų per metus vienam namų ūkiui. Peržiūra rodo, kad ekonomizavimo direktyva tinka šiam tikslui ir jos peržiūros nereikia. Energijos ženklinimo direktyva neturi būti, nereikalinga ją peržiūrėti. Esamas e, ženklinimo uh, mastelis nuo A iki D, iki D uh, leidžia vartotojams suprasti, E, apsispręsti ir pirkti labiau energiją taupenčius produktus. Tuo pat metu rinkos stebėsina turėtų padėti sumažinti nuostolius nesilaikant tų nuostatų. Na ir aišku, reikia komunikuoti geriau piliečiams e, apie tai, kokie produktai įtraukti į ekodizaino darbo planą. Energijos sąjunga reikalauja peržiūrėti perdavimo sistemas, finansiniai šaltiniai taip pat yra labai svarbus mūsų tikslas, kad užimtume pirmą vietą panaudodami e, atsinaujančią energiją turime laikytis visapusišką požiūrį. Pirmiausias prioritetas yra pasiekti 20 metų atsinaujančios energijos tikslus. E, šiuo metu einame teisingų tikslų, o ataskaita, kurią paskirsime šiemet, parodys mūsų pažangas siekiant 20 metų tikslų. Kitas žingsnis e, E, mūsų strategija numato atsinaujančios energijos paketą, čia bus numatyti teisiniai pagrindai atsinaujančiai energijai, kad pasiektume po 20 metų iškeltus tikslus, kad galėtume išspręsti likusius iššūkius, pavyzdžiui, integraciją į energetikos rinką. Ir aš tikiuosi jūsų bendradarbiavimo šioje srityje, kad ES užimtų vietą, pirmą vietą atsinaujinčių šaltinių srityje, mums reikia veiksmų ir kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, konstatacinis komunikatas dėl rinkos dizaino, kurį pateiksiu šią vasarą, bus e, labai svarbus dokumentas, e, užtikrinant geresnę atsinaujinčios energijos integraciją į rinką, e, siekiant, kad rinkos būtų lankstesnis, pavyzdžiui, užtikrinant aktyvesnį paklausos panaudojimą. Tuomet atsinaujančių šaltinių galės e, vienodai konkuruoti su konvenciniais e, šaltiniais. Mums reikia ir daugiau e, mokslinio tyrimų ir technologijų, todėl strateginis energijos technologijos veiksmų planas bus paskelbtas 15 metų pabaigoje. To... Gerbiami nariai, dabar apie energetikos sąjungos valdyseną. Kaip ES vadovai pasakė 14 metų spalį, 15 metų metų kovą komisija e, pradės energetikos sąjungos dinamišką valdymo procesą. Mums reikia integruoto valdymo ir stebėsinos proceso Europos e, sąjungos regionų nacionalinių vietos lygmenių, kad visi siektume tų pačių tikslų. E, ši valdysena turi būti skaidri, patikima, lanksti ir reikia laikytis valstybių narių ir ES institucijų prerogatyvų. Aš esu E, atsidavęs ir sieksiu užtikrinti, kaip galima geriau įtraukti parlamentą į visus valdymo aspektus. Gerbiami nariai, baigdamas noriu pasakyti, kaip svarbu yra įvertinti Europos parlamento vaidmenį e, siekiant susitarimų tarptautinių klimato e, kaitos rytyje Paryžėje šiais metais. Komisija jau yra parengusi projektą mūsų siekių. Mes turime uh, atsitikti siekti labai rimtų įsipareigojimų dėl klimato kaitos pasiekmių sušvelninimo. Taip pat mes e, e, turime galvoti apie įsipareigojimų nuolatinę peržiūrą ir e, taip pat e, apie įgyvendinimo priemonės, kad būtų lengviau e, įsipareigojimus įgyvendinti. Mes turime sukurti sistemą e, kad galėtume pasiūsti aišku signalą investuotojams ir donorams e, ir kad užtikrintume viešai ir privatų finansavimą klimato e, priemonėms. Taip pat reikia stiprinti pajėgumus, plėtoti stebėsienos atskaitomybės patikros sistemas ES ir toliau vaidina lyderės vaidmenį. Kova ES 28 valstybės narės e, buvo pirmoji pagrindinė ekonomika, kuri pateikė savo pasiūlymus Paryžiaus konferencijai. Iki šiol tik ES, JAV, e, Rusija, e, Norvegija, Meksika, Gabonas, Šveicarija, Lichtensteinas yra pateikę savo pasiūlymus Paryžiaus konferencijai. Iš 198 šalių maždaug 35 šalys. 30 metų klimato energetikos sistema ir energetikos sąjunga yra puikūs pavyzdžiai e, atspindys mūsų siekius kovant su klimato e, kaita. Mes turime siekti nebrangių sprendimų, galvoti, kaip sumažinti CO2 emisijas 80 procentų e, reikia, kad veiktų kartu įsivyščiusių e, šalių grupės, kad būtų galima sumažinti emisijas 80-95 procentais, lyginant iki 50 metų nuo 90 metų likmens. Ir taip pat iki 50 metų mes turime siekti 60 procentų sumažinti šiltnamą efektą sukeliančias dujas visame pasaulyje, lyginant su 10 metų. Um, lygmenių. Mes e, taip pat turime sutelkti didžiojo dvidešimtuko ekonomikas ir labiau išvyščias šalis, šalis, e, kad jos e, taip pat pateiktų savo pasiūlymus Paryžiaus konferencijai. ES išorės veiksmų tarnyba ir valstybės narės dirbs siekdamos e, užtikrinti, kad klimato kaitos dalykai būtų labai aktualūs E, mūsų tarptautinėje darbos varkėje tą darysime dvi šalių, daugia šalių pagrindų. Taip pat labai svarbu, kad Paryžiaus konferencijoje ES kalbėtų vienu balsu, o parlamentas turi labai svarbu vaidmenį užtikrinant, kad ES tikslai buvo, būtų aiškiai matomi. Mes e, e matome, kad piliečiai supranta, koks yra svarbus klimato kaitos klausimas. 9 iš 10 žmonių apklausų supranta, kad tai yra rimta problema. Tiek ačiū Jums uždėmesi. Uh, ačiū komisijos nariui. Dabar galime pradėti diskusiją. Pirmiausia, pradėsime nuo koordinatorių. Pirmiausia, Peter Lyzer. Žinote, kad mums reikia uh, laikytis laiko limito, tai yra dviejų minučių kiekvienam kalbėtui. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, atsiprašau, kad kiek pavėlavau. Žinote, kad tuo pat metu plenarnėje sesijoje vyksta diskusija, kuri svarbi mūsų komitetui. Tačiau džiaugiuosi, kad galiu čia būti ir norėčiau Jūs pasveikinti asmeniškai ir taip pat frakcijos vardu, kad Jūs uh, klimato, iš klimato ir energetiką atsakingas komisaras. E, tikrai labai daug darote, ypač kalbant apie rinkos stabilizavimą, e, kadangi norite, siekite tikrai ambicingesnių tikslų e, šioje srityje. Ir man svarbus yra du dalykai. Jūs kalbėjote apie valdyseną Jūs e, čia taip pat dedate pastangas įtraukti ir Europos parlamentą, tačiau aš norėčiau išgirsti jūsų aiškius žodžius, e, kad visais tais klausimais, kurie susijusiais su energetikos e, sąjunga, visuomet būtų kreipiamas į Europos parlamentą ir nebūtų taip, kad e, svarbių reglamentų, atsiprašau, reglamentų atveju e, būtų grėbiamasi to tarp vyriausybinio e, reikalų sprendimo. Kitas dalykas, e, prieš, iš, prieš išrenkant poną Junkerį e, į komisijos pirmininkus, jisai kalbėjo čia parlamente ir kalbėjo apie e, finansinius įsipareigojimus energetikos klausimams spręsti, tačiau jų nekonkretizavo ir norėtume, norėtume, norėtume kad ponas Junkeris laikytųsi savo pažadų ir konkrečiai jų laikytųsi ir juos vykdytų. Nu, mums taip pat labai svarbus yra CO2 nutekėjimų klausimas ir su tuo susiję ir galimi darbo vietų praradimai. Ar jūs e, man, taip pat manote, kaip ir mes, kad e, čia reikia ieškoti kažkokių konkrečių, specifinių e, sprendimų, nes pastaraisiais metais kai kurios įmonės dirbančios šioje srityje buvo pareiškusios nemažai nusiskundimų dabar taikomų metodų. Ar nereikėtų jo peržiūrėti? Mums reikia E, tos peržiūros galbūt ne vien tik kas, kas dešimtį metų, o dažniau. Pirmininkas, ačiū. Ponas Banjo. Oui, monsieur le Président, monsieur le, <coughs> le Commissaire. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, pirmiausia atsiprašysiu, koordinatorius vardu jis turėtų atvykti taip pat, tai yra Matijas Grotė. Jisai, kiek žinau, norės pasakyti, o aš noriu pakalbėti apie klimato atšilimą ir šių metų gruodžio Paryžiaus konferencija. Taip pat uh, yra svarstami įvairūs kiti klausimai, kaip pavyzdžiui apivartinių taršos leidimų sistema, energetikos politika ir uh, socialistai, manau, mano kolegos dar pasisakys apie tuos dalykus dėl Paryžiaus konferencijos ir skirtingų ES įsipareigojimų, jūs minėjote juos e, klimato kaitos konferencija 6 kovo 21 e, padarė savo pareiškimą dėl šių metų e, gruodžio 11 dieną vyksiančios 21 klimato kaitos konferencijos. Mes atrodo žengėme teisingą linkme su savo įsipareigojimais. Reikėtų mums išlikti vieningais, kad galėtume iki 30 metų e, 40 procentų sumažintume šiltnamio efektą sukeliančias dujas, taip pat, kad 27 procentus atsinaujinančios energijos e, gamintume Taip pat reikėtų galvoti apie trečiųjų šalių įsipareigojimus kontroliuojant klimato atšilimą. Taip pat šių metų klimato kaitos konferencija turėtų būti ne kažkokių bandymų konferencija ar susitikimas, bet sprendimų konferencija. E, Paryžiaus konferencija neturėtų būti savaimis tikslas, tai turėtų būti procesas, kuris leistų e, tarptautiniai e, bendruomeniai apsispręsti ir žengti paskui e, labai aiškiai siekiant gyventi priemonės, kurios apribotų temperatūros kilimą dviejam laipsniais. Mes E, taip pat pasisakome už bendras taisyklės, kad būtų galima užtikrinti daugiau e, skaidrumo, palyginamus įsipareigojimus. E, taip pat apie ger, pasakom už geresnės galimybės perkelti technologijas ir investicijas į tas šalis, kurioms to ypatingai reikia. Kopenhagos, Kopenhagoje buvo prisimti įsipareigojimai, paskui Limoje buvo priimti sprendimai, buvo kalbama apie maždaug 10 milijardų dolerių suteikimą. Ir norėčiau paklausti, e, gerimas komisijos nari, kaip yra su to žaliojo fondo finansavimu ir ką galėtumėte pasakyti apie neformalę aplinkos saugos ministrų konferenciją, kuri, taryba, kuri vyko Rygoje kovo mėnesį. Dziękuję bardzo. Panie Wieźnicka. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, kalbėsiu atvirai. Energetikos sąjungos projektas mūsų e, Lenkijos delegacijos požiūriu yra e, nuvilintis. Mūsų buvęs ministras pirmininkas yra pasakęs, jog ši sąjunga turėtų būti grindžiama bendrais e, dujų pirkimais. Dabar pateikiamas projektas nemini bendrų, tokių bendrų e, pirkimų Ir mm, dabar mm, mes matome, kad e, e, visa sistema yra tiesiog susiskaldžiusi ir neefektyvi. Ir ką jūs. E, ir galiu Jums pasakyti, kad mūsų anglės pramonė, kuri labai svarbi mūsų šaliai, yra dabar, jai kyla tikrai gyvybinis pavojus sužlugti, ji turi kovoti už savo ateitį, už savo išlikimą. E, pavyzdžiui, kaip yra su, modern, su kalbant apie modernesias technologijas, kurios galėtų e, padėti. E, anglės surišimo technologijos, e, visos tos technologijos yra svarbios tiek aplinkos tausojimo požiūriu, tiek darbo vietų kūrimo ar išsaugojimo požiūriu. Ir e, jau buvo atlikti pirmie tyrimai praeisiais metais Lenkijoje, tačiau kol kas technologijos dar nėra pakankamai pažengusios, kad būtų galima naudoti jas komerciškai. Ir, e, e, kad tokiai komercializacijai jos sėkmiai reikia atitinkamo laiko ir finansinių išteklių. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir į E, elektros e, tiekimo nekontroliuojamus procesus tarp įvairių valstybių narių, nes tai gali būti e, gana didelė problema, pavyzdžiui, kuomet iš Šiaurės Vokietijos elektra keliauja per Lenkiją iš į pietų Vokietiją. E, tai gali turėti neigiamos įtakos mūsų infrastruktūrai ir jos veikimui. Ir e, e, funkcionavimui ir ką, pažiūrėjau, daryti tokiais atvejais, kuomet tokia, ta, ta infrastruktūra yra pažeidžiama, ar yra galimybė gauti kažkokias kompensacijas. Tai labai svarbu yra į šį procesą įtraukti energetikos reguliuotojų stebėjimo tarnybas. Ir norėčiau sužinoti, ar tai yra daroma ir kaip į tai, į tai ši sistema yra taikoma, kylant tokiems ginčytiniams atvejams, konfliktams. Ponas Gerbrandė, ačiū e, komisarė Kanietė už didžiulę kiekį informacijos, kurią, kurią, kurį pateikėte įžanginėje kalboje. Noriu keletą klausimų. Vienas yra dėl bendrų 20 metų tikslų pasiekimų. Visada mes girdime, kad einame teisingų kelių, pasieksime tuos tikslus, tačiau pažvelgęs savo šalį, matau, kad mūsų emisijos keletą metų mažėjo, na, o dabar, kai ekonomika vėl auga, 1 procentų CO2 e, išmetimas padidėjo. Klausimas, ar netrodo jums, kad toks ir bus bendras Europos vaizdas? kad dabar, kai ekonomika ima vėl aukti, na ir gerai, kad, tai, kad jie auga, tačiau kiek mums pavyk, pavyks, pavyko atskirti augimą nuo CO2 išmetimo. Antras klausimas, jį inspiruoja e, Vokietijos 40-ųjų metų ambicijos kartu su 10-ųjų metų tikslais. Na, žinome, kad tai nėra didelė kliūtis 50 metų tikslai yra kur kas sudėtingiau juos pasiekti. Ar nebūtų blogai valstybės narės paprašyti pateikti planus, kaip jos numato pasiekti 50 metų tikslą? Nes man atrodo, kad, kad tuo metu, kai pasidaro skaudu, pradeda skaudėti, mes atsitraukiame ir nesėmime tų priemonių, kurių turėsime imtis. Todėl, man atrodo, tie planai padėtų geriau pasirenkti Ir trečias klausimas apie Paryžių. Jūs išreiškėte nusivylimą dėl to, kad 35 šalis, kurios pateikė savo e, planus, e, kol kas kaip Europa galėtų paspartinti šį procesą, ar galima būtų tai padaryti, galima būtų tai padaryti per finansinės priemonės, ar ketinate tai daryti. Ačiū. Labai ačiū. Guoja e frakcijos vardu pane Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaari. Ačiū pane pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui ponui Kanietė. Laimiai man, aš pastebėjau, kad komisijos nario, e, komisijos narys mm. paminėjo e, transporto sritį kaip neįtrauktą į ETS sistemą sektorių. E, birželio mėnesį konferencijoje Atsiprašau, pasitaiso kalbėtojas problemos, techninės problemos su vertimu. I try to practice, it's very good, but. <laughs> Triukšmas iš anglų kabinos, anglų kalbos kabinos. Ar man kalbėti anglų kalbą, sako kalbėtojas? Nežinau, sako pirmininkas. Nes niekas manęs nesupranta, tai aš kalbuosi tik su savimi. Eli ensimmäisenä kohtana kiitos. Taigi, Pirmiausia, padėkojau komisijos nariui, kad jisai paminėjo transporto sritį kaip ne ETS sektorių. Birželio 18 dieną įvyks bendra konferencija su Jakovska ir Būks. Norėčiau paklausti, ar jau yra koks nors e, sudarytas laikinas planas e, kuris nustatytų reikalavimus šiam sektoriui ateityje. Taip pat Norėčiau pateikti beveik tokį pat klausimą kaip ir ponas Kerprandi dėl klimato dėrybų. Man čia kyla abejonių, nes abejonių dėl to, kad tiek nedaug valstybių paskelbė savo tikslus. Jau beveik gegužės mėnuo. Ar yra kokiu nors priemonių, kuriomis ES e, galėtų sustiprinti savo iniciatyvą ir, ir pabrėžti savo tikslus ir savo pastangas. Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl energetikos sąjungos. Ar įmanoma rasti kažkokį bendrą sutarimą Europoje dėl energetikos nepriklausomumo? Ponas Rikaut. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponios komisijos narė, už visą jūsų sutiktą informaciją. Norėčiau paminėti keletą klausimų, kurie jau iš dalies buvo užduoti, tačiau, užduoti, tačiau aš norėčiau juos galbūt kiek sukonkretinti, detalizuoti. Vienas iš e, tokių bendro popučio susirūpinimų yra tai, kad e, energetikos klimato kaitos politika yra viena iš šios komisijos e, prioritetų, tačiau jai, e, e, jai veiksmus, jos veiksmus diktuoja taryba, kurioje sprendimai priimami vienbalsiai. Ir yra laikomas strateginės orientacijos šioje institucijoje, tačiau teisėjai, kurios darbas atliekamas bendro teisėjų kuros bend, dviejų institucijų teis, e, e, pastangomis. Ir matome, kad taryba dažnai nurodinėja komisijai, ką daryti. O dabar Junkeris sako, kad jis norėtų labiau politi, daugiau politinių sprendimų komisijoje, tačiau mes matome, kad kalbant apie klimato kaitą ir šios klausimus, komisija tik tai vykdo tarybos nurodymus, kad mes par, e, kad jūs parodytumėte, kad taip nėra, jūs parodykite mums konkrečiai, e, kad e, jūs nesutinkate su e, tarybos išvadomis, kurios gerokai peržengia savo prerogatyvas, pavyzdžiui, kalbant apie energetikos efektyvumą. Jūs e, e, kalbėjote apie galimas 30 procentų, dėl kurių galbūt sutiktumėte. Junkeris kalbėjo apie tų 30 procentų e, reikalavimą kaip, kaip privalomą dalyką, tai yra privalomą tikslą. Ir matome, jog su taryba čia tarybos požiūrį šio klausimo yra kitoks E, tas niuansas yra labai svarbus, ar mes kalbame apie e, privalomą tikslą ar ne. E, taip pat kalbama apie ES kaip lyderę atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Tačiau mes žinome, kad daugelis valstybių narių čia turi E, problemų ir žinome, kad taryboje e, priimant ir prastuminėjant kažkokius sprendimus taip pat yra laiko e, gudraujama, pavyzdžiui, imamasi daugumos sprendimo, o ne, vien, o ne vienbalsių sprendimų. Taigi mes norėtume žinoti, kaip jūs konkrečiai spręsite tokius politinius E, klausimus, tas politinės problemas galinėjantis su taryba, kad nebūtumėte vien tik tai e, kažkoks tai tarybos padalinys. Ačiū toliau. Paskutinis FTD vardu ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui, ačiū, kad atvykote pas mus. Kalbėjote apie mokslinius tyrimus energijos srityje. Praėjus metais komisija sukūrė mokslininkų tinklą, kad būtų galima apibendrinti duomenis, kokį poveikį daro skalūno dujos ir taip pat panalizuoti realių projektų e, tinkamumą ES teritorijoje. Dabar skaitau. 14 iš 17 e, e, narių tinklo yra valstybės narės, kiti yra pilietinė visuomenė. Taigi 70 procentų tiesiogiai yra finansiškai suinteresuoti skalūno dujų išgavimu. Ir kiti dirba moksliniuose tyrimų institucijos, kurios yra susijusios su pramone ir kurie pasisako, aišku, už tokį energijos šaltinį. Taigi jūs leidžiate, kad skalūnų dujų pramonė dominuotų diskusijoje dėl Europos e, politikos šioje srityje, nepaisant to, kad daugelį valstybių narių žmonės pasisako prieš e, šios projektus labai garsiai. Ar galite pakomentuoti tai, kad, kad komisija lobistams leidžia prastuminėti tokius projektus valstybės narėse? Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui atsakyti į pirmosius šios klausimus, pirmos grupės klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradės nuo pono Lyze klausimo. Dėl valdysenos. Aš ketinu įtraukti parlamentą į šį procesą. Aš nenoriu tokios sistemos, kuomet parlamentas neturėtų jokio žodžio. Turime stabilizuoti, sukurti tokį darbo būdą, kuomet e, analizuotume situaciją ir tartume su parlamentu, tai nes reikia užtikrinti atitikimo tikslams, ar tai būtų CO2 emisijos, ar, ar tai būtų sanatės šaltiniai, ar energijos taupimas, ar kitur. Yra tarp visų klausimų, yra tarpusavio ryšių, todėl mano tikslas yra siekti, kad parlamentas dalyvautų valdysenos sistemoje pagal jo, jam vaidmenį ir jo rūmą. Dėl energijos veiksmingumo akivaizdu, kad e, komisijos pirmininkas Junkeris pasakė, kad norime 30 procentų kaip privaloma tikslo. Čia atsakymas ponui Ekutui, Basui. Aišku, kad komisija yra nepriklausoma, turi iniciatyvos teisę. Ji taip pat e, atsižvelgia tai, ką pasako Europos taryba, vadovo taryba. E, mes turime pasiremti jų idėjomis ir eiti galime toliau ir atsižvelgti ir parlamento diskusiją. Taip pačiau mūsų ketinimas yra gyventinti kiekvieną pirmininko Junkerio įsipareigojimą. Ir Tuo pagrindu mes ir dirbsime su energijos veiksmingo direktyva. Toks yra mano tikslas. Dėl CO2 nutekėjimo ką mes padarėme. Mes dirbame su visomis energiją intensyviai naudojančiomis įmonėmis ir pateikėme joms klausimyną, stengdomis e, užtikrinti bendrą požiūrį atsakymuose. Ir papraš, uždavėme tokį klausimą, atsižvelgiant apie tai, kad perskrisimo dydis mažės. Kokie svarbiausia iššūkiai nustatant paskirstimo leidimų metodologiją? Ant, antra. Indeksai turi būti atnaujinami, tačiau kas kiek laiko, kas metus, kas tris, kas penki. Trečias klausimas, koks bus tinkamiausias metodas atnaujinant e, šios e, leidimų dydžius ketvirtas klausimas. Kokius pakeitimus siūlote sistemai ketvirtame, trečiame etape? Ar ES turi išlaikyti požiūrį į CO2 nutikėjimą kelių grupių? Siūloma sumažinti, o kita grupė siūlo ne. Koks papildomas diferencijavimas būtų naudingas, daugiai perskirtant didesnio rizikos sektoriaus e, nutekėjimą. Kiek išskirti grupių? 2, 3, 4. Taigi mes uždavėme tos klausimus, kad suformuotume bendrą poziciją. Aišku, yra <laughs> sektorių, kurie nepriklauso pagrindiniai tendencijai. Ir tos konsultacijos baigėsi kovo mėnesį, mes dar e, priimame nuomonės ir analizuosime visus atsakymus. Tai darome dabar. Pirmiausia, išklausome pramonės, e, analizuojame visus atsakymus ir tuomet teiksime pasiūlymus ir tuomet e, apsispręsime dėl rinkos stabilumo rezervo. Ponai, ponai Parnio e, atsakymas. Aišku, kad Paryžius bus sudėtingas procesas, lengva nebus. Junktinių tautų sistema 128 šalis turi vieningai priimti sprendimą. Čia nekvalifikuota dauguma, o vienbalsis sprendimas turi būti priimtas, tai yra sudėtinga. Ir aišku, kad reikia siekti sėkmės. Pasakėte, kad šitą svarbaus. Paryžius nėra kelio pabaiga. Paryžė turime numatyti tikslus, privalomą protokolą, skaidrumą, apskaitą, skalėseną ir peržiūros procesą. Ir todėl kai Limoje nepasakėme e, dėl Kinijos opozicijos, ne, nepasakėme tos vertinimo procedūros, apskaičiuojant, koks yra visų įsipareigojimų poveikis prieš Paryžių. Todėl mes siūlome suorganizuoti konferenciją spalio mėnesį, man atrodo, su Maroku ir pasieksime NVO visus institutus tyrimo, parlamento narius, siekdami panalizuoti visus įpareigojimus, kurie pateikti, kokie, koks yra ambicijų lygis. Nes gali būti, kad mes pa, e, siekime ne dviejų laipsnių tik tai apribojimo, o kitas skaičius bus realus. Tai būtų tokia misija, ką reikia numatyti periodinę peržiūrą, kad 15, 55 metais pasiektume tokį skaičių, kuris rodytų, kad esame teisingame kelyje, kovojant su klimato atšilimu. Jūs uždavėte labai svarbų klausimą, kas atsitiks su žaliojo klimato fondu. Turiu pasakyti ir nerodysiu pirštais, bet kai kurios valstybės narės yra skyrusios daug pinigų. Kaip pamatome metinius biudžetus, tai jų skaičių ten nėra, o netgi jeigu jie ir yra, kai kurie parlamentai nėra linkę jų patvirtinti. Taigi bendras skaičius yra apie 10 milijardų dolerių, daugiau ar mažiau. ES įsipareigojimai, Peru netgi yra įsipareigojimas, Junktinių valstijų įsipareigojimai. Problema dabar yra, kad mums kad tai pradėtų veikti, finansiniai projektai pradėtų veikti iki COP21. Tai, ką daro Europos Sąjunga, tai stengiasi išspręsti visas problemas, kurios egzistuoja, kad klimato kaita būtų ta tik galimybė, kurią pajustų besivystančios šalis, kad mes turime priemonę, kuri veikia. Taip pat klausėte apie apie dėl aplinkosaugos tarybos ten pavyko pasiekti e, vienbalsiškumą, ne be sunkumo, aišku, nes buvo valstybių narių, kurios norėjo siekti daugiau negu 40 procentų. Tačiau didžiausia problema yra žemės paskirties pakeitimas ir e, miškininkystė. Kai tai, kai tai įtraukti į vidinius įsipareigojimus, mažinant e, CO2 išmetimą 40 procentų. ir mums pavyko pasiekti susitarimą. Turime taip pat turime NDC, tai yra um, dalis mūsų įsipareigojimo. Panas Garbrandis sakė, atrodo, kad kad labai mažai G7, 20 šalių pateikė pasiūlymų. Ir kai kurios šalis labai anksti pateiks ambicingus pasiūlymus, kitos šalis vėliau. Dabar dirbam su G7, G20. Septintuko susitikimas įvyks e, Hamburgė netrukus ir E, kalbėsime apie tai, kad visos išsivyščiusios šalis pateiktų ambicingus pasiūlymus. E, e, Kinija, Australija teigia, kad jau ruošiasi pateikti savo pasiūlymus, kitos pateiks jos vėliau, tačiau pamatysime, kaip bus. Kita vertus, reikia dirbti su visais šiomis šalimis, padėti joms parengti nacionalinius planus. Tai nėra lengva padaryti. Todėl mes norime padėti šiams e, šalims jos parengti. Pane Višnievska sako, dėl kad nėra bendro dujų pirkimo e, energijos sąjungos e, kontekste. Na, energijos sąjungos strategija yra strategija penkeriems metams. Yra 42 priemonės, e, e, jas reikia plėtoti mažu. Ir e, kalbant apie bendrą dujų pirkimą, tai apie tai bus kalbama vėliau. Pirmiausia, reikia sukurti skubius planus, kritinius planus. Ir tuomet analizuosime galimybės bendrai pirkti dujas. Jeigu šalis yra priklausoma nuo vieno tiekėjo, yra krizė ir laikomasi PPO konkurencijos taisyklių ir vidaus rinkos taisyklių. Tai tuomet analizuosime tokią galimybę ir tai bus daroma, kuomet e, tiekimo saugumo reglamentą keisime. Ir tuomet, be to, klausimas dėl akmens anglės problemos. Akmens anglis ilgą laiką dar išliks energijos mišinyje Europoje nes e, sutarties straipsnis sako, kad valstybė narė turi pati teisę apsispręsti dėl energijos mišinio. Tuo pat metu šalis turi e, vykdyti emisijų mažinimo tikslus. Jos turi modernizuoti savo pramonę ir taip toliau. Mes padėsime, kiek galėsime, modernizuojant e, šią pramonę. Ir CO2 nutekėjimo strategija yra tikslai modernizuoti ir remti šalis. spręsti problemas. Ir aišku, mes toliau remsime anglės surinkimo ir saugojimo technologijas, tai yra vienas iš sprendimų, čia dirbame su Kinėje, su JAV, kitomis šalimis, kurdami šią technologiją ir kad ją būtų galima teikti rinkai. Technologija plėtojama, reikia mažinti jos kaštus, kad e, technologija tiktų rinkai ir tuomet reikia žiūrėti, kokias apsauginės priemonės e, aplinkai reikia įdėkti ir taip toliau. Tai yra sudėtinga, lengva nebus, tačiau mes ir toliau investuosime į šį, šios projektus. Europos Sąjungoje vyksta jau du projektai geriau negu kitur pasimokime iš praties klaidų ir ateityje daugiau sutelktai dirbsime čia. Kalbėjote apie elektros perdavimą. Mes čia pirmiausia norime taikyti e, infrastruktūrų sungimo politiką. Lenkijos sungimas yra 2 procentai, Ispanijos 3 procentai, tai 10 procentų tikslo dar nepasiekime e, kur gražu dar iki 15 procentų 30 metams. Taigi reikia e, pirmiausia dirbti šioje srityje. Na ir pagaliau klausėte apie tai, kokią nuomonę apie rinkos reguliavimą. Turime išplėsti nacionalinio reguliuotojo kompetenciją. <clears throat> Tačiau kalbant apie rinką, jeigu bus perduodama energija iš vienos valstybės narės į kitą, reikia daugiau galių. Atsar institucijai, kad e, būtų Europos reguliuotojas, kuris galėtų spręsti arbitražo problemas tarp valstybių narių, nes e, nacionalinės institucijos susiriboja savo teritoriją. Jeigu integruosime rinkoje, rinkas turi, reikia sukurti agentūrą su daugiau galių. Ponas Gerbrantį pateikė labai sudėtingą uh, klausimą, kaip atrodo bendrai tikslai bendras toks įvaizdas. Atrodo, juos e, galima būtų pasiekti pasaulio lygmenių, bet kai kurios šalis atsilieka. Dėl to paust energetikos naudojimo mes e, matome, kad 18,5 procentai 12 politikos krypčių e, tiek mums trūksta iki, tiksliau esame 18,5 procento siekia iki tų 20, 20 procentų. Toliau e, energetinės pastatų efektyvumas. E, esame daug ką pasiekė, bet raginam valstybės narės, kad juos įgyvendintų ne tik ta, bet ir visas 12 krypčių. Taip pat turime pripažinti, kad e, taupimas energetikos CO2 E, išlakų mažėjimas yra susiję ir su ekonomikos sulėtėjimu. Dabar lietai, bet atsigauname ir dėl to iki dešimtųjų metų tikslų pasiekti yra sudėtinga, o iki trisdešimtųjų metų pasiekti tikslus numatytus bus dar sunkiau, negu kad buvo praeitie. Galbūt e, bus pasitelktas Junkerio planas, strateginių investicijų fondas, kad būtų galima paremti energetikos e, efektyvų vartojimą, naudojimą ir parlamentas žinau, kad tikrai labai domisi, bent jau skaičiau taip tuo dalyku. Dėl Thank you. Dėl valstybių narių e, galimybių nustatyti savo taisyklės. Mes turime pirmiausiai užsitikrinti reglamentavimo saugumą, nes valstybės narės turi įgyvendinti teisės aktus ETS e kitose srityse. Bet taip pat reikia, kad būtų aiškios taisyklės ir kaip jos, matyti taip pat reikia, kaip jos e, įgyvendamos. Paryžiuje reikia numatyti tikslus 50 metams 60 procentų sumažinti emisijas nuo 2010 metų. Taigi mes turime matyti visą kryptį pirmoji ir visus etapus pirmasis iki 30 metų, tačiau mes turime e, dirbti toliau galvodami apie ateitį. Dėl to jūs tikrai esate teisus. Mm, Kilonen klausimas. Jūs klausėte apie transportą. Nors, nors ponas Eichhurt gali pasakyti, kad aš laikausi tarybos pozicijos, bet pasakysiu, kad vadovų taryba spalio mėnesį pasakė savo išvadose, kad e, bus e, E, šis rytis įtraukta į ETS sistemą. Europos vadovų taryba kalba apie transportą, žemės ūkį ir pastatus. Taip pat tarybos išvadose sakoma, kad transportą galima įtraukti jau dabar į ETS, tačiau ne viena valstybė narė to kol kas nėra padariusi ir komisija E, sieks, kad transporto sektorius, e, kad būtų įtraukta e, į ETS sistemą, turime suprasti, kad tas procesas bus labai sudėtingas. Ir kol kas vis tik tai hipotetinė ši galimybė ir vis tik tai uh, E, negali pakeisti e, ši sistema, tvartinių taršos leidimų sistemos, e, emisijų standartų automobilių ir kitų transporto priemonių. Ką mes remiame? Penki elementai. Mes dirbame diplomatinį darbą su išorės veiksmų tarnyba Mes palaikome taip pat ryšių su Kinija, Australija, Kanada, e, amerikiečiais, taip pat su Indija, Brazilija, tam, kad patrauktume tas šalis prisijungti, paragintume prisijungti prie mūsų ambicingų tikslų ir toliau dėl energetikos sąjungos. Mes e, sieksime sumažinti energetinį priklausomą nuo e, dujų, nes yra kelios šalis, kurios priklauso nuo vienintelio tiekėjo. Tai yra labai sudėtinga. Šiuo metu mes bandome e, pirmiausia pietų koridorių plėtoti, kad užtikrintų jungti su Azerbaidžianu. Taip pat palaikome dialogą, dialogą aukšto lygio su tokiamis svarbiomis šalimis. su įvairiomis svariomis šalimis ir mes turime taip pat plėtoti savo energetikos e, strategiją, kad turėtume visą tinklą jungčių gerai koordinuotų. Ponui Eichhurt noriu pasakyti, kad trisdešimtųjų metų paketas Europos e, ne, vis tik tai ne daugumą, e, ne, ne vien balsiai priimamas, bet kvalifikuotąją daugumą, o komisija šioje srityje turi iniciatyvos teisę. Ir mes taip pat norime laikytis tų įsipareigojimų, kuriuos yra prisėmęs, e, apie kuriuos paskelbęs ponas Junkeris. Toliau apie lyderystę atsinaunančių išteklių srityje. Mes turime keisti kryptį. Ir turėtume labai aiškės procedūras nustatyti. Ir dabar rengiame rekomendacijas, tačiau tai nėra vienintelis dalykas. Mes taip pat turėtume teikti paramą per inovacijų fondus, remti naujų technologijų plėtotę ir taip pat turime siekti e, užtikrinti, kad atsinaujinanti energija, energija būtų įjungta į tinklus, patektų į tinklus. Kol kas trūksta jungčių ir tarp valstybių narių. Tai yra labai rimta problema, kurią reikia spręsti. Turime e, e, kodus, kodų sistemą užtikrinti taip pat jungtis ir taip pat e, užtikrinti, kad būtų mažiau rinkos iškraipimų. Turime iki vasaros kai ką padaryti. E, energetikos rinkos e, dizaino komunikatas bus paskelbtas, kad mes galėtume palengvinti atsinaujinančios energetikos įtraukimą į egzistuojančius tinklus. Ponas Turičinį kalbėjo apie skalūnų dujas Mes rengėme geologinį žemėlapį ES, kad matytume, kokia yra kur padėtis, kur yra skalūnų dujų. Reikia e, tokio žemėlapio, kad būtų viskas aišku. Kita vertus, techninė platforma dabar veikia, kuri bando įvertinti padėtį ir tai yra patariamasis organas prie komisijos, o komisija paskui turės E, priimti sprendimus, taip pat pasižiūrėti, kokios yra problemos, kaip skirtingose šalise atlikti poveikio vertinimai, e, kaip yra, kokia gyventojų nuomonė, ar yra pasipriešinimas iš gyventojų ir kur e, darbai vyksta sėkmingai, kur ne. Ir mes su komisijos nariu vėlę turėsime pateikti rekomendacijas dėl skalūnų dujų, turėsime susvesti, reikės griežtesnio reglamentavimo ar ne. Lenkijoje net e, dabar sumažėjo įmonių iš, siekiančių išgauti skalundoje skaičius, lyginant su anksčiau buvusiu skaičiumi, taigi mums reikia užsitikrinti taip pat ir aplinkos vertinimą aukščiausios kokybės e, susijusi su šia išgavimo technika. Ačiū. Ačiū komisijos nariui už detalius atsakymus. Dabar pradėsime antrą klausimų raundą. Norėčiau paprašyti kalbėtojų laikytis pusantros minutės laiko limito, nes neturime pakankamai laiko. Yra 23 prašymai tarti žodį. Pradėsime nuo ponios Gardinį. Ačiū. Visų pirma, dėkoju komisijos nariui, kad atvyko. Norėčiau užduoti klausimą dėl ETS sistemos ir mm, išreikšti savo susirūpinimą, nes direktyvas sudaro galimybės valstybėms narėms pasirinkti, e, rengiant viešuosius pirkimus, viešuosius konkursus ir tam tikrų konkrečių e, sprendimų Tačiau nėra aiškių taisyklių, kaip tai yra daroma ir turėtų būti daryta, daroma, kaipgi bus su ta naujaja reforma, ar jinai kažką pakeis. Ar jūs nemanote, kad direktyva tokių viešųjų konkursų atveju turėtų būti kažkaip pakoreguota, pakeista, kad e, pramonės išlaidos, pažiūrėjau, susijusios su CO2 nutekėjimu būtų ne, neišauktų per nelik. Matijas Gruotė. Ačiū komisijos nariui. Praėjusią savaitę jūs buvote nuvykęs į Lenkiją. Ten kalbėjote apie energetikos sąjungos modernizavimą, apie pasaulinius e, klimato kaitos tikslus. Tai yra e, Europos klimato kaitos politikos e, viena iš, vienas iš prioritetų ir yra na, nedidelės rytis e, priekybos partiniais taršos leidimai sistemoje, kuri kelia mums susirūpinimą, e, neskaitant kitų dalykų, tai yra tarptautinė aviacija. Ir e, tarptautiniu lygiu vyksta dėrybos, IKO organizacijoje. Ir, man kyla klausimas, kokios yra, kokio, kokiu, kokia situacija dabar tų dėrybų, ko mes pasiekėme iki šiol. E, žmonės, kurie mėgsta apie tai pajokauti, sako, jog um, europiečiai dar kartą turėtų sustabdyti laikrodį ir luktelti. Bet aš tikiuosi, kad taip neįvyks, kad čia gal paskutinis kartas, kai mes e, paskutinį kartą sustabdėme tą laikrodį. Norėčiau sužinoti, kaip jūsų, kiek, kiek, kokiu, ar, ar sėkmingai vyksta tos dėrybos jūsų manimu. Ir kiek aš žinau, kalbant apie tas dėrybas ir, jų, ir tų dėrybų perspektyvas, e, kalbant apie um, su lėktuvų orlaivių tarša susijusius mokesčius, taip pat kol kas pažangos nepasiekta. Tarptautinėse dėrybose mes iki šiol rodėme, jog esame atviri tarptautiniams sprendimams, tačiau taip pat turime parodyti ir savo stuburą. Taigi norėčiau, kad jūs įvertintumėte dabartinę padėtį. Ačiū, panas Farija. Dėkoju. Labas vakaras. Klimato kaita. Europos Sąjunga teigia, norinti siekti pas, eh, pas, pasirašyti tarptautinį susitarimą kovojant su klimato kaita UNO, eh, atsiprašau, jungtinėse tautose. O kalbant apie transporto sritį, apie 25 procentai eh, emisijų tenka visai bendrai taršai, tačiau kol kas iki šiol nieko nebuvo daroma, nebuvo skurtas joks modelis ir e, tai, kas dabar egzistuoja, tos sistemos yra nepakankamai reglamentuojamos, o tarša yra tikrai didelė ir ji tik didės artimiausiais metais. Taigi reikia pasaulinio masto iniciatyvos ir ją taip pat įtraukti ir jūrų transportą, ir jo keliamą taršą. Ir Dešimtį metų e, rodomos pastangos, tačiau iki šiol nieko nepasiekta. Rytoj e, plenarinėme posėdyje mes diskutuosime apie naują sistemą. E, kaipgi, ponia komisijos nary, ta sistema, ar ji bus sėkminga, ar jinai bus pripažįstama tarptautiniu mastu. Ir jinai bus pripažįstama ir tarptautinės e, e, jūrų transporto organizacijos ir e, ar bus įmanoma kažko ir ten, kažkokios pažangos ir ten pasiekti. Taip pat galbūt bus galima pasiekti ir kažkokių tai aukščiausių taršos ribų nustatymo ir ką jūs padarysite, kad Paryžiuje pagaliau būtų tas sustarimas pasiektas. Pone Martinės. Gracias eh, la idea de que podemos cambiar el curso. Ačiū. Žinoma, mes iš tiesų negalime atsukti laikrodžio ar pasukti jie, jo mums naudingą linkme. E, tai vyksta tik tai filmuose. Ir, ir e, mes negalime nieko pakeisti, kas įvyko pastaruosius keletą metų. E, E, ir e, mes turime dėti visas pastangas, kad e, klimato šilimas, atšilimas būtų kiek manoma labiau kontroliuojamas, kad jie neviršytų pusantro ar dviejų laipsnių. Pone komisijos narė, kaip visų tų tikslų pasiekti? Ar jų laikytis ir toliau, ir, ir, ne, atsisakant iškastinio kūro? Jūs kalbėjote apie skalūnų dujų reikšmę šioje srityje. Kaip jūs šiame kontekste vertinate Kanarų salose kilusi skandalą praėjusią savaitę? Dabar mes kalbame apie mūsų planetos ateitį, taigi tai yra labai reikšmingas klausimas. Ponas Javo. Ačiū. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl energetikos, energijos efektyvumo. Pone komisijos nariai, jūs minėjote, kad komisijos tikslas yra siekti to energijos efektyvumo ir didinti tą energijos efektyvumą. Tai yra esminis klausimas, kurį turime išspręsti per artimiausius keletą metų. Turime nustatyti labai konkrečius privalomus tikslus ir jų laikytis turi visos valstybės narės. Vengrijoje taip pat stengiamasi spręsti tas problemas. Vengrijos parlamentas taip pat e, diskutavo tais klausimais, tačiau buvo konstatuota, kad e, vis dėlto visi tuos pačius dalykus vertina nevienodai. Jeigu kur nors valstybė narė nesilaiko taisyklių, tuomet e, jai yra daromas nuolaidos, jie, jos, jie nėra baudžiama, taigi skirtingų valstybių narių atšvilgių yra laikomasi skirtingo požiūrio. 2020 metų tikslas jau yra konkrečiai nubrėžtas ir tačiau kaip, kokiu rezultatu galime tikėtis, jeigu ne visos valstybės laikosi pačia, to paties požiūrio ir nesilaiko visos taisyklių. Taigi mums reikia labai konkrečių ir privalomų taisyklių ir e, nurodymų. Eh, thank you, thank you very much, eh, Chairman. Ponas Petra, ačiū pirmininkė, ponia komisijos nariai. Ačiū už aiškius žodžius ir ambicingą požiūrį. Komisija ir taryba e, nori padidinti atsinaujančios šaltinių dydį iki 30 metų, iki 27 procentų. Aš pritariu, kad atsinaujantys šaltiniai suvaidins svarbu vaidmenį perinant prie konkurencingos, saugios ir tvarios energijos sistemos. Kad pasiektume tą tikslą, manau, turime labai, turi turėti labai, labai gerų strategiškų integruotų koncepcijų. Ir klausimas yra, ką daro komisija, kad išplėtotų tokias e, tarp sektorinės koncepcijas. <clears throat> Ypač mane domina konceptualus bendradarbiavimas tarp trejato energija, žemės ūkis ir aplinka. Aš siūlau komisijai kartu, kartu su valstybėmis narėmis radikaliai pradėti keisti tai, kaip, in, kaip investuojame lėšas, lėšas į galutinį produktyvumą ir integruoti kaimo plėtrą energijos sąjungą ir 30 metų klimato kaitos klimato veiksmų strategiją. Turime taip vadinamą protingųjų išmaniųjų miestų koncepciją, tai tačiau mums reikia ir išmanaus kaimo, man atrodo, koncepcijos. Todėl Aš raginčiau kurti išmanius tinkslus atsinaujantiems e, šaltiniams, e, panaudojant bendrą e, strategiją. Būtų labai malonu išgirsti jūsų komentarus šią temą. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Panas Laininas. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, jūs sakėte, kad Paryžiaus sutikimas turi būti sėkmingas. Norėčiau sužinoti, kaip apibrieštumėte tą sėkmę Paryžiuje koks turėtų būti rezultatas, kad jis būtų laikomas sėkmingu. Klimato diplomatiją pradėjote nuo Lenkijos ir kitų šalis, šalių. Vadovas susitikimas su Kinijas planuotas birželio pabaigai. Ar planuojate ES ir Kinijos iniciatyvų Paryžiui, kaip pernai buvo ES ir JAF iniciatyvos? Toliau dėl misijų matome, kad yra tam tikros pažangos, ką rodo ir Bankoko konferencija. Svarbu, kad tai patektų į protokolus, bet kai kurios šalis turi imtis iniciatyvų. Ar jūs pasiūlytisite pakoreguoti Monrealio protokolą? Aš sutinku, kad e, norite įpūsti gyvenimo į energijos veiksmingumo direktyvą. Technologijų standartai yra daug aukštesni negu kad, pavyzdžiui, tie būtiniai produktai, būtinės prekes, kurios, naudojame, kurios yra tiekiamas į rinką. Ačiū komisarė, ačiū, kad atvykote pas mus ir esate pasirengęs bendradarbiauti, kalbėti su Europos parlamentu, noriu užduoti keletą trumpų klausimų. Pirmasis dėl valdysenos. Jūs minėjote keturis Europos lygmenius. Europos, e, nacionalinius, regioninius ir vietos. Ar galite patikslinti, kaip tas žemesnis lygmuo už nacionalinį gali būti panaudojamas, kuriant energijos sąjungą? Antras klausimas būtų susijęs su akmens anglijas politika ir suskirdinos gamtinės dujas, kai kurios šalis, ypač Ispanija, Katalonijos regionas, panaudoja tokias technologijas. Jūs sakėte, kad jūs sakėte tos projektus. Ar e, jie pasieks savo tikslų iki 20 metų. Na ir trumpas klausimas apie atsinaujinančią energiją. Norėjau paklausti mūsų narių e, politika ne visada eina teisinga linkme. Ir čia konkrečiai kalbu apie Ispaniją, kaip panaikinti tuos trūkimus. Ačiū, darau panas Dans. Um, <clears throat> like Noriu e, padėkoti taip pat Jums, e, kaip ir kiti kolegos, kad atvykote pas mus. Noriu užduoti klausimą apie Energijos sąjungos komitetą ir Jūsų vaidmenį ten. Kalbate apie tai, kad energijos veiksmingumas turėtų būti vertinamas kaip svarbiausių, kalbant apie hierarchiją, kalbant e, apie šiaip energijos siekimą į ES. Veiksmai susijęs su energijos išteklių išgavimu dažnai neįskaičiuojami į jų kainą, nes e, taikomos subsidijos. Tai dažnai reiškia, kad e, pigiau panaudoti pirminius išteklius, o ne e, perdirbtus išteklius. Ir ką jūs darote kartu su komisijos nariu Vėlė, derinant abu dalykus energijos veiksmingų ir išteklių veiksmingą panaudojimą. Ir kokie čia yra planai, kaip e, skatinti e, išteklių perdirbimą ir antrinį panaudojimą. Ponas Farija. E, Sr. Comissário, uma vez mais, um, um, um é, outra... Komisijos nariai dar kartą man malonu užduoti klausimų, kurie nėra mano klausimai, tai yra Nilso Torvalso klausimai. Energijos sąjungos komunikate, datuotame vasario 25 diena, sakoma, kad e, reikia investuoti į tvarę, tvarius e, e, tvarias kūro rūšis. Svarbiausia, kad būtų investicijos, reikia sukurti stabilią politiką ir stabilią aplinką investuotojams. Tuo pat metu matome didžiulių skirtumų valstybės narėse, jų pajėgumas eiti šią kryptimį. Ką matome per ILUK procesą, pavyzdžiui, investicijos e, stabdomos metų metus dėl to, kad e, ta politika nebuvo pakankamai aiški. Ir Todėl kaip per energijos sąjungą galėtume pasimokyti iš praties klaidų ir padidinti investicijas, e, taikant e, pažangius energetinius sprendimus. Ačiū. Pana Dali. Ačiū pirminkė, ačiū komisijos nariai, kad reguliariai lankojatės pas mus ir informuojate mus Visi sutarė su tuo, kad ETS jau gerai funkcionuos, bus veiksminga priemonė uh, užtikrant uh, klimato, uh, klimato saugančias priemonės. Kaip ateityje ši sistema padės mums spręsti rimtas problemas susijusias su įvairiais sektoriais, siekiant, pavyzdžiui, sumažinti CO2 emisijas? Ir jeigu bus išplėsta ši ETS sistema, kokie kiti sektoriai bus įtraukti? Ačiū, ponas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai už tai, kad galime čia padiskutuoti ir už jūsų likšelinę klimato politiką Džiaugiuosi jūsų pastangomis ir aš tikiuosi, kad e, Paryžiaus konferencija bus sėkminga. Tačiau, tiesą pasakius, tikėjausi ambicingesnių klimato kaitos tikslų ir e, emisijų mažinimo tikslas iki 50 metų galėjo būti didesnis. Tačiau norėčiau užduoti Jums klausimą. Yra E, moksliškai įrodyta, kad ir e, pasaulinė e, galvijų, pasaulinis galvijų auginimas daro didžiulę įtaką, neigiamą įtaką mūsų klimatui. Apie tai irgi reikėtų atvirai diskutuoti klimato kaitos konferencijoje. Pusantro milijardo E, e, galvijų auga e, ir tai auginama visame pasaulyje ir jie yra, yra didžiulis emisijų šaltinis, kaip ir daugelis kitų gyvulių. Bendra mėsos gamyba E, mėsos gamybos sektorius e, sudaro 18 procentų, jo, jo tarša sudaro 18 procentų visos pasaulinės taršos. Tuo tarpu, pavyzdžiui, jūrų, e, jūrų transporto tarša tik tai 14 procentų. Ar jūs šį klausimą iškelsite Paryžiuje? Ar ir toliau bus šis klausimas išliks tabu? Man būtų labai įdomu sužinoti, ar jūs e, užimsite poziciją šio klausimu Paryžiuje ir ar bandysite, bandysite kažką pakeisti. Dėkui, ponia Bonafė. Labas vakaras, e, vakaras. norėčiau padėkoti e, Jums. Tikiuosi liks laiko atsakymams Dabar Paryžius. Po kelių mėnesių visi žiūrės į pasiekimus ir starimą ir jums tenka didžiulė atsakomybė. Jūs atsakingas už tai, kad parvežtumėte namo sustarimą, kuris, kaip kolegos sako, būtų labai ambicingas ir numatytų privalomus įsipareigojimus. Tačiau to nepakanka, nes patirtis rodo, kad būtina įgyvendinti sustarimus, kad ko nors pasiektume. Taip pat noriu pasakyti, jog investicijos yra labai svarbios ne tik viešosios, jūs apie tai teisingai pasisakėte, viešų investicijų nepakaks, reikia ir privačių. Ir reikia kalbėti apie privačias investicijas e, ir sėti tai su visomis diskusijomis dėl COP21. E, toliau reikėtų galbūt e, mąstyti plačiau apie geografinius tikslus, jų diversifikavimą ir privačių investuotojų pasirinkim, e, pasirinkimus. Dėl Junkerio plano man kyla klausimas, kaip mes privataus sektoriaus potencialą Europoje panaudosime ir dėl Junkerio plano. Ar manote, kad mes galime sukurti kokią nors laikiną priemonę, pavyzdžiui, laikinas platformas, skirtas prisitaikymui prie klimato kaitos ar pasiekmių sušvelninimui? ir e, dėl e, CO2 e, emisijų fondo, žalio fondo, ką jūs galite pasakyti? Ponas Šlek. Taip pat džiaugiuosi, kad pas mus atvyko komisijos narys šiandieną. Mes girdėjome komisijos e, tam tikrus prieštaringus signalus. Viena vertus jį kalba apie ambicingus klimato kaitos tikslus ir ES lyderystę pasaulio lygmenių. Kita vertus girdime, kad vis dar esame labai priklausomi nuo anglės, kadangi valstybės narės turi pačios, e, turi teisę nusistatyti savo energijos e, derinius, energetikos šaltinių derinius. Taip pat mes girdėjome, kaip vicepirmininkas Ševčiovič kalbėjo Belgrade apie atsinaujinančius energetikos šaltinius, tvarius energijos šaltinius ir jis pasakė, jog tai bus tiesiog aukso gysla, kuri leisinti mums tapti lyderiais pasaulyje E, sumažinti savo priklausomybę nuo naftos. Kita vertus, tokios valstybės kaip e, Kroatija, Adrijos jūroje toliau plečia e, naftos gavybos pajėgumus, tą daro ir jos kaiminės. Taigi yra akivaizdus faktas, jog šios valstybės E, savo energijos dėrin, šaltinių derinyje tiesiog didina e, iškastinio kūro dalį. Ir tai yra e, faktas prieštaraujantis tam, ką sakė komisijos vicepirmininkas atsakingas už energetiką Belgrade. Ir taip pat prieštarauja tam, kas buvo pasakyta e, komisijos nario atsakingo už energetikos sąjungą. Tad aš norėčiau paklausti komisijos nario, kaip jis ketina įtikinti valstybės narės ir e, valstybės kandidates e, laikytis ES e, tikslų, kuriuos apibrėžė komisijos narys Ševčevič, kuriais būtų mažinamas, pakal kurios būtų mažinama iškastinio kūro dalis energijos šaltinių deriniuose ir būtų labiau judama link atsinaujinančių energijos šaltinių. Dėkuoju, ponia Kadebak. Ačiū. Po tokio klausimų srauto norėčiau tik tai papildyti porą dalykų. Taip kaip po jo Lainin sakė, džiaugiuosi, kad minėjote ir ekodizaino direktyvą ir jos, ir vėl, vėl ta direktyva yra E, jai vėl skiriamas deramas dėmesys. Ir, o kalbant apie reguliavimo, e, rinkos reguliavimo priemonės, kurios yra be abejo visuomenėje neigiamai vertinamos e, ir nepopuliarios, vis dėlto yra labai svarbu šioje srityje apie tos dalykus irgi kalbėti, kadangi uh, E, energijos e, efektyvumas kartu yra siejamas ir su energijos galimybė tą energiją apsirūpinti e, prieinamomis kainomis. Norėčiau pataštuoti klausimą, kaip jūs, kaip už energetiką atsakingas komisijos narys, spręsite energijos tiekimo saugumo, alternatyvių energijos tinklų klausimus, kuomet egzistuoja galimybės, e, pavyzdžiui, e, vykdyti ar daryti žalą jautriai energijos tiekimo infrastruktūrai įvairiais, e, e per įvairius e, išpolius. E, elektroninėje erdvėje, pavyzdžiui. Dėkoju. Pone Kabison, ačiū. Norėjau uh, sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Kalbame apie CO2 emisijų mažymą ir uh, kovą su klimato kaita. Manau, kad e, visi pritarė tiems dalykams, bet mes taip pat turėtume galvoti apie atsinaujinančią energetiką. Matome, kad e, sąnaudos mažėja, e, saugojimo pajėgumai didėja, e, naudojimasis prieiga prie atsinaujinančių šaltinių taip pat bus geresnė, nors galbūt ir atsiras kliūčių tam. Norėjau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai, kad reikėtų galvoti plačiau apie nepriklausomybė visiška. Ir dėl kovos su klimato kaita tai taip pat gali būti siejama su nepriklausomumo dalykais. Energetika, atsinaujinantys šaltiniai, efektyvumas, Tai turėtų pasiūsti aišku signalą investuotojams. Tikimės, tikiuosi, kad dėrybų Paryžėje rezultatai bus pakankamai išsamus, nes kitaip mm, mes vėl nusivilsime dėl valstybių narių įsipareigojimų, e, dėl atsinaujinančių šaltinių ir e, taupimo. Ponas Belet, ačiū, aš turiu garbės pateikti paskutinį klausimą komisijos nariui. Neklausiu Norėjau paklausti apie rinkos stabilumo mechanizmą. Gal per neligiliai neįsiu to klausimu, nes e, vyksta darybos, e, svarbus trilogas vyks kitą savaitę. Ir e, parlamentas pateiks savo poziciją, aš tikiuosi, kad komisija laikosi tokių pat nuomonių kaip ir parlamentas. Dabar e, dėl ETS. Paryžiaus konferencija gruodį pirmiausia bus susijusi su ETS sistema Europos Sąjunga nori, kad būtų reformuota iš esmės ši sistema, kad ji būtų atspari sukretimams, pokyčiams ir mes E, norėtume sujungti Europos ETS sistemą su kitomis pasaulyje veikiančiomis sistemomis ir artimiausia mūsų iš tokių sistemų yra Šveicarija. Taigi konkretus klausimas, kokius turi konkrečius planus komisija dėl e, sujungimo mūsų ETS sistemos su Šveicarija. Labai ačiū dabar, gerbiamas komisarė. Turite daug laiko, išgirdote daug klausimų, prašom. Pone Gardinė klausė apie komisijos poziciją, kai valstybės narys skirtingai pasinaudoja valstybės pagalbos galimybę. Ar e, aišku, suderinimas būtų pa, labai patrauklus dalykas, bet kyla dėl to labai daug problemų, nes jeigu viskas būtų pagrįsta laisvais leidimais E, nemokamais leidimais iš pramonės. Tada e, emisijos, e, tada tai būtų palankiau toms energijos pramonės šakoms, kurios naudoja daug energijos. Ir taip pat harmonizavimas gali reikšti rinkos iškraipimus. Dėl tos priežasties spalį e, vadovai ES nusprendė, kad dabartinės priemonės turėtų galioti, tačiau komisija tuo pačiu metu įvertins įvairias galimybės, kad užtikrintume, jog dėl valstybės pagalbos neatsirastų rinkos iškraipimų, nes ne visos valstybės gali teikti valstybės pagalbą, e, o dabar egzistuojantys skirtumai yra miržiniški. Mes pasižiūrėsime į tai, tačiau tai labai sudėtinga užduotis išspręsti. Dėl tarptautinės aviacijos 16 metais e, turime kažką daryti nes kitaip atsidursime labai sudėtingoje padėtyje. Euro, kalbu apie visą Europą, reikės priimti mums sprendimus dėl aviacijos, reikės uh, komisijai, parlamentui diskutuoti geriausiai išėtis siekti pažangos reikėtų, kad e, tarptautinių geriausias būtų dalykas, jeigu tarptautinių mastų būtų patvirtinti kažkokie e, reikalavimai ir įsipareigojimai, kaip ir su tarptautinė jūro organizacija, kad buvo Europos, Europos Sąjunga, e, gegužės mėnesio sustikimai Londonui, taip pat jungtinių tautų sustikimai Paryžiuje, gruodžio mėnesį siūs labai stiprų signalą E, turėtų e, atsispindėti tie dalykai Paryžiaus tarime, kaip ir e, Montre Monrealio protokole aviacija ir jūrų sektoriaus emisijos. Montre Monrealio protokolas dėl florinuotųjų dujų. Ta taip pat reikia dokumentą atsižvelgti. Dėl Paryžiaus, siekdamėsi Paryžiai, mes jau pasiekėm pažangos, nes mes siūlome kai ką pakoreguoti. E, amerikiečiai sutinka su tuo e, ir mūsų pasiūlymai palankesni besivystančiam šalims, bet kai kurie kiti pasiūlymai gali apsunkinti padėtį. Dėl Monrealio protokolo galiu pasakyti, kad tai yra tarsi kelias į priekį, jeigu mes norėtume pateikti pakeitimą ir sulaukti paramos. Labai svarbu būtų užsitikrinti Saudo Arabijos paramą, nes tai yra viena iš tų šalių, su kuria e, be nesunkiausia yra susitarti. Aš savo kontaktų keliu bandau dirbti su jais ir išspręsti kaip galima daugiau tokių problemų. Iškastinio kūro naudojimas, daug kas klausia apie tai. Valstybės narės gali pačios pasirinkti energetikos išteklių derinį, tačiau jos turi laikytis emisijų mažinimo tikslų kur, pagal ETS ir kitus sektorius, jie egzistuoja tikslai dėl energijos taupaus vartojimo. Ir mes E, dirbsime. Dar labai svarbus dalykas yra valdysena, valdymas gerai veikiantis, mes tada galėsime kontroliuoti tai, kas vyksta. Aišku, kad valstybės narės yra skirtingos, kai kurios yra federalinės valstybės, turi uh, regionai autonomijos didelį laisvę, reikia uh, labai aiškiai apibrėžti, kas uh, yra atskaitingas, kas priima sprendimus nes ne tik pačios valstybės narės, bet ir regionai kartais formuoja politiką. Tačiau tikslai yra nacionaliniai tikslai ir valstybės narės yra atsitingos už jų pasiekimą, dėl to jos turi užtikrinti dialogą su kitomis struktūromis, kad būtų mm, galima e, pasiekti tuos tikslus e, bendrai valstybės lygmenių. transportas, kaip spręsime transporto problemą, mes nusprendėme e, pagal ne ETS e, sistemą dirbti, CO2 emisijų e, ribos mus nustatytos e, automobiliams, kitoms priemonėms, nes mes e, turėtume galvoti ne tik apie pačius automobilius, jų gamintojus, bet ir apie kitas e, sąlygas, pavyzdžiui, eismas miestuose ir eismas apskritai, tai yra kur kas sudėtingesnis dalykas ir reikia, kad e, Bulk, aš pats ir kiti atsakingi komisijos nariai dirbtų kartu dėl e, degalų, biodegalų, ateities degalų E, daug kas sakė, kad reikia investuotams užtikrinti saugumą šioje srityje. Ir dėl teisės e, aktų, kuro e, kokybės direktyva ir įluk e, reikia peržiūrėti 20-30 metams kai kuriuos dokumentus. Mes turime e, iš anksto tą daryti gerokai prieš 10 metus, kad pramonė aiškiai žinotų, e, kaip turėtų, kaip vystysis šie sektoriai. Ponas Habar. Yra teisus direktyva, kuri e, geriausiai e, įgyvendinta valstybės naise yra energetikos direktyva ir energetinio pastatų efektyvumo direktyva. Dėl to komisija uh, deramai e, analiz, analizuoja iš esmės, kokia yra padėtis ir žiūri, ar e, įstatymai priimami valstybių narių įgyvendant šias direktyvas tikrai yra teisingai, ar bus užtikrintas 10 procentų riba. Ir mes e, sieksime, kad ši direktyva kaip galima geriau būtų gyventa. Kita vertus, mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, teikiame techninę pagalbą, e, kad padėtume joms įgyvendinti E, reikalavimus. Mūsų tikslas ne bausti, bet užtikrinti gerą direktyvos įgyvenimą. Kai mes, e, kai kurias valstybės mes konsultuosime, kai kurios valstybės narės ne, turi tvirtą administraciją, jos pačios gali susitvarkyti ir viską deramai gyvendinti. Ponas Peterle klausė apie atsinaujinančių išteklių strategiją. Bandome e, parengti politikos dokumentą, kuris atspindėtų strategiją numatančią, ką ES turi padaryti, kad taptų pasaulinė e, lyderė atsinaujinančios energetikos sityje. Mes parengsime strateginį dokumentą, kad užtikrintume mūsų veiksmus visose sityse, pirmiausia viduje, paskui kaip e, infrastruktūrą plėtosime, kaip paramą e, teiksime, kad tapsime tikri lyderiai. Ponas Lainin klausė apie tai, ko reikia, kad Paryžius, Paryžiaus tikimas būtų sėkmingas. Aišku, ko reikia. Reikia tikslų dėrybų pradžioje. Ir e, kažkas pasakė, kad paskutinę minutę padaryti pasiūlymai pasaulio neišgelbės, bet tai jau yra tarsi paskutinės minutės pasiūlymai. Šiandien matome, kad yra didžiulis dokumentas, kuriame yra daugybė skliaustelių. Neįmanoma dirbti su tokiu dokumentu, o Paryžiuje mes turime labai aišku sprendimą pasiekti ir šimtas puslapį yra per daug, nes tai sukurs 400 problemų mes e, turime jau prieš Paryžių pasirinkti ir ką ES turi turėti. Pirmiausia, protokolą, e, privaloma teisiškai priemonė. Antras dalykas - ilgalaikį tikslą. Kodėl? Turime žinoti, kur einame. Mažiausiai 60 procentų nuo 10 ligmens iki 50 pasaulio, pasaulinių lygmens lygmenių. Toliau tikslų peržiūros dinamiškas procesas su aiškiomis atskaitomybės taisyklėmis, kad žinotume, kas vyksta ir kad galėtume e, paskaičiuoti įsipareigojimų poveikį. Ir tada mes turime turėti finansavimo paketą gerą. Reikia įtraukti CO2 rinką, aviaciją, Montrealio protokolą ir daug kitų dalykų E, Dėrybose, aišku, viskas juda, tačiau skai, e, e, skaidrumas, atskaitomybė ir dinamiškas peržiūros procesas yra labai gerai. Jeigu dešimtaisiais metais pradėsime peržiūrą, galėsime tikslus sugriežtinti. Po Paryžiaus bus parengta apibendrinta ataskaita Mes kaip Europos Sąjunga norėtume, kad iš 198 e, šalių, 198 šalių visas prisimtų įsipareigojimus, kad ir labai mažus dėl e, pasiekmių klimato kaitos švelninimo priemonių ir e, kad būtų galima gauti finansavimą technologinėms pokyčiams reikia, kad žmonės pritartų e, sutarčiai ir įsipareigotų įgyvendi tam tikras priemonės dėl, dėl e, pasiekmių sušvelninimo, nes įsivyšios e, šalis nu, nori kad nebūtų skirtumo tarp išsivyščiusių besivystančių šalių. Brazilo atstovai susitikau ir E, jie sako, mes esame besivystanti šalis, bet mes net tokia pat kaip Malavis. Taip pat Afrika ir Meksika yra svarbios veikėjas. 90 metais įvyko esminiai pokyčiai Kinija. E, Kinija dabar jau gali daug ką padaryti. Brazilija, Indija tai yra vienas iš didžiausių ekonomikų pasaulio šiuo metu. Ir jos taip pat turi įsipareigoti rimtai. Pone Laininai, tai būtent e, yra tai, ką mes manome, koks rezultatas gali būti geras. Aišku, vyks daug diskusijų, reikia, kad visi įsipareigotų. Yra šalių, kurios nenori ilgalaikių įsipareigojimų ir sako, pasimkime laikinus įsipareigojimus, bet jeigu neturėsime ilgalaikių įsipareigojimų, kaip mes vertinsime savo pažangą? Tai yra labai, su, e, tai yra labai sudėtinga. Ekodizainas eh, susiduria su tam tikrais klausimais, kas su juo vyksta, ekodizainas, dvi problemas. Naujieji prietaisai yra veiksmingi, jie leidžia taupyti 470 eurų namų ūkiai. To pakanka, jeigu pinigai sutaupomi. Tai bendra Italijos naudojama energijos suma problema, kaip ir su automobiliais, yra ta, kad rinkoje yra daug e, prietaisų, kurie yra seni. Mes siūlome ir kuriams valstybėms narėms sukurti sistemą, kaip senus prietaisus išimti iš vartojimo, kad būtų atnaujinti tie prietaisai. Tai būtų naudinga ir pramoniai, ir energijos naudojimui. Kai kurios valstybės narės galvoja apie e, to, tokius dalykus. Ta pati irgi darome su automobiliais, kai kurios valstybės narės turi sistemas, kaip pakeisti senus automobilius e, ir skiria subsidijas, nedėlės subsidijas, kad e, būtų perkami nauji Aš žinau vieną šalį, kur septyni tokie planai vienas po kito naudojame atnaujinant e, automobilių parką. Taip reikėtų ir kitiems daryti. Ponas Gambus paminėjo e, mažesnių nei nacionaliniais lygmenų, žemesnių lygmenų. E, aišku, kiekviena valstybė narė yra skirtinga ir jeigu valstybė narė žengia žingsnį ir suskaido savo atsinaujinimo, atsinaujinančių šaltinių tikslus pagal teritorijas, iki šiol valstybės narės taip nedarė. Tuomet e, diskusija tampa sudėtinga ir taip jau yra sudėtinga, todėl aš galiu Jums garantuoti, kad e, tikslai ir kvotos valstybės narėse e, subnacionalių lygmenių tampa diskusija dar sudėtingesnė dėl dujų. Tiesa, suskistintų dujų galimybės e, yra didžiulės. E, Riberijos pusėsarėje taip pat mes galime, turime pajėgų tiekti dujas Prancūzijai, Portugalijai ir Ispanijai Ir e, jeigu e, ta pajėgumai būtų stelkti pietuose, tai mes galėtume prisijungti prie visų tinklų. Kalbant apie pietričio Europą ir Baltijos šalių tinklus, tai Mes e, tikimės, kad jūsų šalies e, sujungimas su Akvitanija ir su kitomis, kitais tinklais e, bus, jų sujungimas bus patvirtintas iki metų pabaigos. Ir tikimės, kad susitarimai bus pasirašyti tarp Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos. Ir bus galima judėti į priekį. Šioje srityje, kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, tai tam tikra tam tikrai sprendimai paveikė progreso šioje srityje, Ispanijos atveju. Reikia žiūrėti, ar bus galima pasiekti 10 procentų tikslą, nors šiuo metu e, e, pasiektas 11,6 procentų tikslas, reikia eiti toliau, kalbant apie atsinaujinančius šaltinius, reikia e, dirbti su infrastruktūros jungtimis, nes atsinantis šaltiniai e, turėtų būti pritaikyti rinkai. Panas Jordans minėjo biokūro problemas. E, kūro kokybės direktyva. Mes peržiūrėsime E, visus teisės aktus e, apskritai yra daug problemų su ILUK direktyva, tai yra netiesioginio žemės paskirties keitimo direktyva. Nustatėme tam, tikrus, e, tam tikras ribas ir dėkoju parlamentui už konstruktyvų požiūrį ir su tais apribojimais, kurie numatyti. Tai paskutiniai pakeitimai gana, na, perspektyvus. Ponas Farija kalbėjo apie, apie kūrų, kūrą taip pat, apie mūsų naujovių politiką. Čia Vienas iš skyrių turėtų būti skirtas e, kūrui, antro, trečio, antros trečios kartos e, biokūrui. E, šis sritis plėtojasi labai lietai, todėl reikia pa, pasistengti čia, nes jų reikės ateityje. Ponas Ek kalbėjo apie tai, kas vyksta su žemės ūkiu. Su kalbant apie žemės naudojimą, žemės paskirties keitimą ir miškinkystę, e, svarstamas valstybės narėlis, kaip viską daryti su autonominius e, ramščiu. Numatysime apskaitos taisyklės. E, CO2 surinkimo pajėgumai juk yra egzistuoja miškuose, negalima kalbėti vien tik tai apie intensyvų galvijų augiminimą, tačiau reikia žvelgti į viską, kas vyksta visur, miškinkystėje taip pat, kaip surinkamas CO2, ne tik kiek išskiriama žemės ūkėje. Taigi norime, kad čia ir būtų bendrabrautų žemės ūkio sektorius. Kitas parlamentaras e, kalbėjo apie privačias investicijas ir jų įtraukimą. Aišku, kad e, tikslas mobilizuoti 100 milijardų dolerių iki 20 metų yra, tai yra vieši pinigai ir privatus pinigai. E, turime apskaičiavimus, koks yra dabar ligmuo, jis yra nuo 40 ir 148 milijardų, nes skaičiavimai privačių investicijų yra sudėtingi, o prisitaikymo apskaičiavimai yra labai sudėtingi. Galima apskaičiuoti, ką valstybės e, skiria klimato kaitos politikai ir Po to dar reikia apskaičiuoti, ką privatus sektorius daro prisitaikymui. Da, da, aišku, gali būti dideli projektai, pavyzdžiui, uostas, e, kuris apsaugo ir e, e pakrantę. Kokia yra prisikai, koks yra prisitaikymo komponentas, ko apskaičiuoti. Tačiau svarbiausia, mobilizuoti privačias investicijas, Tai turi būti klimatui draugiškos investicijos, turi būti draugiškas e, klimatas investicijams besivystančiose šalise. Turime įtikinti tą šalis e, nustatyti aiškias taisyklės investicijams, jeigu saugumo investicijams nebus, nieko nebus. ponas Sil uždavė labai suėtingą klausimą dėl iškasnio kūro naudojimo mažinimo. Aišku, kad kai sakau, kad mūsų siekiai ambicingi, reikia pažvelgti į nacionalinius įsipareigojimus, kuriuos turime. Pavyzdžiui, nuo Šveicarijos pradėkime. Pirmoji, bet yra šal, maža šalis, Europos Sąjunga, po to matome Amerika, Meksika, Lichtensteinas, Gabonas. Turime tuos e, jų įsipareigojimus, turime ES aiškius įsipareigojimus, tai yra vidiniai, tai yra 40 procentų viduje, nenaudojant e, tarptautinių kreditų, kitos šalis turi tarptautinius kreditus, tai mūsų pastangos skirtos grinai mūsų teritorijai. Kita vertus, kad pasiektume to tikslą, reikia sumažinti emisijas 40 procentų, taip pat padidinti energijos efektyvumą 30 procentų ir taip toliau. Jeigu, sakysime, Kroatija ar Italija savo energijos mišinyje pasirenka eiti tam tikrų kelių, gali tą daryti, jos taip pat turi vykdyti tos kaip, kaip E, tikslus mažinti emisijas kitose sritise. Yra įvairiausios sritis, kur naudojama energija. <clears throat> Ten galima emisijas mažinti įvairiose sritise. Turime numatyti, aišku, valdysenos mechanizmą ir užtikrinti ir matysime, kaip e, tikslai vykdomi laikotarpio metu. Kadamba kalbėjo apie kodizainą, tai gera direktyva, tačiau per rinkimų kampaniją žmonės panaudoja kelis aspektus ir kritikuoja visą kitą. E, tačiau ir pasiekta didžiulė pažanga, naudojami veiksmingesni prietaisai ir įrenginiai. Minėjau, kad taupama netoli 500 eurų per metus kiekviename namų, namų ūkėje. E, Visą tai veikia. Problema yra ta, reikia atidžiai pasirinkti naujus produktus. Jie būtų labai veiksmingi, turi būti labai veiksmingi. Ir taip pat reikia dirbti su vartotojų organizacijomis. Pasimokime to, kad reikia gero dialogo su vartotojų organizacijomis Reikia aiškinti šios politikos naudą. E, kas vyksta? Komisija nori priboti uh, e, tulkių sirblio galę ar uh, dušo galvutės dydį ir panašiai. Bet uh, energijos vartojimas įvairiuose prietose buvo iš tikrųjų pagerintas po trupučiuką, po trupučiuką, bet gerėja. del diseño del mercado energético. Una de las cosas que tenemos que abordar. Rinkos dizainas. Mm. Reikia išanalizuoti vairius reiškinius, kaip um, suvartojimas vietinis ir taip pat energijos įvairūs gamybos būdai, tačiau reikia uh, tai daryti tikrai atsakingai, tą daryti reikia, to, to atsakingumo laikytis ir atsinaujinančių šaltinių atveju. Ir tas, e, tas energijos, ta energijos gamyba turėtų būti decentralizuojama ir kiek, kiek ji turi būti decentralizuojama, reikia išsiaiškinti labai atidžiai. Reikia išsiaiškinti, kokios yra, turėtų būti tos Europos lygmens taisyklės, kokiamis e, sąnaudomis tai būtų susiję. Tačiau Tai neturėtų būti kažkokios e, atitinkamus subjektus atgrastančios išlaidos. Taigi labai būtina, būtina labai įdėmiai išanalizuoti e, padėtį ir tada tik tai priiminėti sprendimus. Dar buvo užduotas klausimas dėl Kanarų salų. Kaip komisijos narys nenorėčiau reaguoti į nacionalinius įvykius Aš esu Europos komisijos narys, negaliu užsipuldinėti ar ginti kokios nors nacionalinės vyriausybės. Jeigu valstybė narė nesilaiko įstatymų, tuomet tai yra visai kas kita. Tuomet aš galiu pasakyti, kad viena ar kita valstybė narė nesilaiko tam tikrų teisės aktų. Uh, E, remdamasis, e, žvelgdamas savo e, ilgalaikę patirtį, kalbant apie stichinių nelaimių valdymą, galiu pasakyti, kad Ispanijoje buvo tikrai labai daug įvairiausių stichinių nelaimių, tai yra įvairių avarijų, pavyzdžiui, kaip prestiž, tanklaivį ir panašiai. Ir galima imtis priemonių, nes tokios priemonės egzistuoja. Ir reikia būtina taikyti protokolus kurie egzistuoja, yra, vyk, egzistuoja atitinkamas bendradarbiavimas su Ispanijos e, institucijomis ir yra e, atitinkamai informuotos visos suinteresuotos tarnybos, kompetitingos institucijos, tačiau aš nesu už aplink, aplink, aplinką atsakingas komisijos narys. Aš mm, Ispanijoje buvau aplinkos saugos ministras ir žinau, kaip turi būti taikomi tie protokolai, kilus kiekvienai naujai avarijai, mes išmokstame daugiau, turime galvoti apie naujus metodus ir jų traukimą į tos protokolus, kad jie geriau veiktų. Reikia, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kaip e, mm, iš jūros dugno ištraukti e, nuskendusius tokius tanklaivius ir panašiai, tačiau daugiau aš negaliu Jums apie tai pasakyti. Ir paskutinis klausimas susijęs su Šveicarija. Mes norime, kad visi, e, visos ETS rinkos visame pasaulyje būtų integruotos tarpusavyje, kad tai būtų bendra pasaulinė rinka, tačiau tai yra daugiau utopinis mąstymas Tačiau su Šveicarija neturime tokių sąlygų susijęti jos, jos ir mūsų rinkų. Šveicarija kaip tik natūraliai galime susijungti, tačiau dabar iškilo mums tam tikrų teisinių problemų. Ir vyksta e, arbitražo bylos, e, buvo kaip yra tam tikrų dalykų, tačiau E, ateityje tikrai pirmoji rinka, su kuria sujungsime, bus Šveicarijos rinka, tačiau yra ir kitų rinkų. Mes dirbame su kitomis šalimis, bandome e, derinti veiksmus su Kinija, su JAV, labai gerus ryšius palaikome. Dar vienas dalykas dėl anglijas, ką pamiršau, pakartosiu. Mes ir toliau remsime anglės susėjimo ir saugojimo technologijas, nes jeigu galėsime išplėtoti šią technologiją per ateinančius keletą metų, tai anglis galėtų išlikti energijos e, išteklių dernyje ir netrukdytų mums e, siekti tikslų iki 50 metų. Dabar galvom apie 40 procentų mažinimą iki 30 metų, o 50 metais ES tikslas yra 60 procentų. 2100 e, metais emisijos turėtų būti nulinės. Mes turime rengtis ateičiai ir būti nuoseklus ir mums reikia plėtoti anglės susėjimo ir saugojimo technologijas mes įvairiose priemonėse Horizontas 2020 ir kitose programuose e, remiame įvairias, e, įvairius e, darbus, taip pat sieksime, kad būtų išplėtota šis modelis iki lygmens, kai bus galima teikti jį į rinką. Thank you very much, Commissioner, for all your answer. Dėkoju už jūsų atsakymus, gerbiamas komisijos nariai, už jūsų uh, norą bendradarbiauti, palaikyti dialogą su komitetu. Aš uh, norėčiau tik tai paminėti vieną dalyką, kurį pamiršau pradžioje kad reikia patvirtinti uh, mūsų posėdžio įvykusio sausio 29 kovo 18 protokolus, jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, tai laikysime, kad e, patvirtinti protokolą ir dar noriu pasakyti Jums, jog kitas mūsų posėdis vyks Briuselėje, gegužės 6-7 e, dieną. Visiems e, nariams noriu palinkėti geros, malonios vakarienės. Sì, un attimo facciamo tutto.